mes jį perdosime. Pirmininkų suėgai. Dabar jau trečią kartą kartuoju, kad gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos e, šiuo klausimu ir balsuosime e, dabar iškart pasibaigus diskusijoms. Pradedame dėl e, rezoliucijos dėl Sinajaus pusėsalio prekybo žmonėmis. Trečias pakeitimas po ketvirto paragrafo, kas už, kas prieš Atmesta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. E, tada pirminis tekstas, original, originalus, dvi dalis, kas už pirmą. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis už prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, atmesta. Atsiprašau, kas susilaikė? Atmesta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta reikėtų pasitikrinti, nes nesu tikra. Balsuosime elektroniniu būdu. E, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Penktasis pakeitimas, kad atsiprašau, sako pirmininkė. Dabar pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar kita rezoliucija dėl Palestinos, Izraelio pajėgų reidai Palestinos televizijos stotise. Pradėsime dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, trečias tekstas, žmogaus teisų pažydinėjimai Bahreine. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar dėl e, pradinio teksto, 14 pastraipa, kas už, prieš prieš, susilaikė. Originalus tekstas patvirtintas. E, dešimtoji įtrauka, praėjo pirminis tekstas, kas už pakeitimas, man sako, yra žodinis pakeitimas, e, ponas Tanakas. Pateikė jį, kas uh, už pasiūlytą tekstą. Ar kas nors norėtų pristatyti šį pakeitimą žodinį? Pono Tanako nebėra? Ne? Gerai. Tada praleidžiame N konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, balsuojame vardiniu būdu, prašom. Baigiame. Patvirtinta, priimta mūsų darbas baigėsi. Dar norėčiau pateikti Jums šiek tiek informacijos. EPP pateikė pasiūlymą dėl delegacijų ir komitetų biudžeto kontrolės komitete Petris Serva, transporto turizmo komitete taip pat ji dirbs e, delegacijoje dėl e,